Buenos días a todas. Labadiena visiems ir visoms. Pradėkime šiandienos posėdį pirmininkės pranešimais. Neturėjome galimybės iki galo apsvarstyti visų koordinatorių posėdėje numatytų klausimų šiandieną, nes trūko laiko. Aptarėme 2016 metų darbo planą, taip pat pranešimus, kuriuos teiksime šiame komitete. Diskusijos dar nebaigtos. Taigi koordinatoriai informuos kiekvieną frakciją apie primtus sprendimus ir toliau svarstysime mano minėtus klausimus, dėl to, kad šiandien mums jų apsvarstyti iki galo nepavyko. Kitas darbo tvarkės punktas yra siūlomas 2016 metų posėdžių kalendorius. Turite visą informaciją apie planuojamus posėdžius, nežinau, ar norite užduoti klausimų. Jeigu ne, tuomet turėsime tvirtinti siūlomą posėdžių kalendorių. Jeigu niekas neprieštarauja, tai jį ir tvirtiname. O dabar galime perėti prie balsavimo dėl pranešimų. Pirmasis pranešimas yra ES 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas. Pirmasis pakeitimas už prieš, susilaikė, priimta. Antrasis pakeitimas, jis dviejų dalių, už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Dėl antrosios dalies balsavimas pradedamas. Antroji pakeitimo dalis atmesta. Pereikime prie trečiojo pakeitimo. Taipogi balsuosime dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies, dėl trečiojo pakeitimo antrosios dalies, basavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta 21 už 6 prieš 1 susilaikė. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė. Neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsuojama už ketvirtąją pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šeštasis pakeitimas, balsuojama dalimis, pirmoji dalis už. Atsiprašau, sako pirmininkė, penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas dalimis už pirmąją dalį. Prieš susilaikė primta. Antroji dalis už prieš susilaikė pasitikrinkime. Dėl ant, šešto pakeitimo antrosios dalies balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Antroji pakeitimo dalis atmesta. Septintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntasis pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ir galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 23 už, 5 prieš. semestre. Pasamos al siguiente, a la votación del siguiente informe del señor. Periname prie balsavimo dėl kito pranešimo. Pono Urtasun pranešimas dėl Europos ekonomikos politikos koordinavimo semestrą ir 2015 metų prioritetų įgyvendinimo. 19 mm, pakeitimas už prieš susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsuojame dėl 19 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmesta. 15 prieš. Aš neturiu balsavimo kortelės ir taip pat turiu skaičiuoti savo balsą, taigi pakeitimas atmestas. Nes šiuo atveju balsuoju prieš. 20 pakeitimas už prie 20 pakeitimas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime man atrodo, kad panašiai kaip ir dėl ankstesnio pakeitimo, tačiau nesu tikra. Taigi balsavimą pradedame, balsavimą baigiame. Šiuo atveju 13 už, 15 prieš, vienas susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas už prieš susilaikė pasitikinkime. Dėl 22 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta Atsiprašom, atsiprašom, sako pirmininkė. Dar viena kolegė neturi balsavimo kortelės, taigi mm, nežinau, kaip yra. Prieš taip, tada pakeitimas atmestas. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Pri, priimtas 30, Trečias kompromisas ir pereiname prie 30 pakeitimo. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Dėl antrosios dalies balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 34 ir 35, jie identiški už, prieš, susilaikė atmestą, pasitikslinkime. 34 ir 35 pakeitimas, jie tapatus. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Priimta. 36 pakeitimas už prieš pasitikrinkime elektroniškai dėl 36 pakeitimo balsavimas pradedamas balsavimas baigtas priimta pereikime prie 40 pakeitimo už prieš pasitikrinkime dar kartą, nes atrodo, kad labai prieštaringas pakeitimas. Balsuojame elektroniškai dėl 40 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Ir šiuo atveju arba blogai pamačiau, arba kažkas pakeitė balsavimą. Taigi, patvirtinta. 41 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Periname prie 47 pakeitimo už prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl 47 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 48 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 49 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė priimta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 pakeitimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 53 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 54 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 55 pakeitimas už prieš, susilaikė priimta, 56 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta, 57 pakeitimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 59 pakeitimas susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl antrojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuojame dėl trečio pakeitimo. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl trečio pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas už, kadangi, atsiprašau, pirmininkė, kadangi trečiasis patvirtintas, ketvirtasis atkrenta ir likusieji atkrenta, periname prie aštunto pakeitimo už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaikė Pasitikrinkime dėl 11 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 17 pakeitimas už, prieš prieš susilaikė priimta. 18 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 18 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Na, bet kokiu atveju atmesta. Mm, atmestas pakeitimas. Na, man sako, kad aš pamiršau balsuoti dėl 15 pakeitimo. Taigi balsuojame dėl 15 pakeitimo už, prieš, susilaikė primta. O dabar Balsuosime dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas priimtas, 21 už, 6 prieš, 1 susilaikė. Puiku. Pasamos a la votación del. Eh, Pereikime prie balsavimo dėl S vaidmens jungtinėse tautose, kaip geriau pasiekti S užsienio politikos tikslus su lyčių aspekto integravimu susiję pakeitimai. Mm, ar galime balsuoti dėl visų kartų? Ne. Tuomet pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta už, prieš, susilaikė, primta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. O dabar pereikime dėl e, balsavimo žodinio klausimų. Kaip siekiam ankstesnių DAFNE programos tikslų įgyvendinant naują teisų lygybės ir pilietiškumo programą. Periname prie balsavimo dėl žodinio klausimo. Už prieš, susilaikė, priimta. Ir šios dienos balsavimą baigiame. ¿Qué hacemos entonces? ¿Eh?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 en el, el orden del, del día eh, tenemos. Pagal darbo tvarkė kitas klausimas pradedamas svarstyti 11 valandą. Taigi netgi pačios pranešėjos nėra. Taigi jeigu visiems taip tiktų, darome 15 minučių pet pertrauka iki 11 valandos, galite išgerti kavos, jei norite, ir susitinkime čia 11 ir bus mini klausimai, galėsime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. No, lo hablas perfecto.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

Buenos días. Eh, continuam. Labadiena. Toliau tęsime komiteto posėdį ir pradėkime klausimus dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo skaitmeninėme amžiuje. Kaip žinote, šios kadencijos pradžioje nusprendėme surenkti klausimus. Tie klausimai bus rengiami prieš e, teikiant pranešimus savo iniciatyvą, kuriuos te, ketina teikti šis komitetas. Taigi, e, rengiame klausimus ir prieš šį pranešimą Pranešėja yra ponia Rintke. Ir prieš pradedant diskusijas dėl paties savo iniciatyvą rengiamo pranešimo, pradėsime klausimus ir norime padėkoti trims pranešėjams, kurie prisidės prie mūsų darbo tiesą sakant, kiekvienam pranešimui skiriama 10 minučių, nes paskui norėtume surenkti diskusijas su komiteto deputatais. Taigi, pirmiausia, suteikiu žodį poniai Julija Šram. 10 minučių turite. Prašau. Um, hello, Labas rytas. Atsiprašau. Na kągi, dabar galime pradėti. Mm. So, hi. Um... Labadiena, aš esu Džiulė Šram, esu politologė. Be to, Aš e, ir dar ir rašau ir dirbau Amadeo Antonio Stiftung fonde. Aš kalbėsiuosi šiandien apie mot, neapykantą moteriams e, internete. 2015 metais mums e, visiems darosi vis aiškiau ir aiškiau, kaip atrodė skaitmininis amžius ir ką reikš informacinės ir ryšių, ryšių technologijos ateityje. Ir būtent dėl naujų ryšių technologijų mūsų politinis diskursas darosi vis atviresnis ir demokratiškesnis. Socialiniai tinklai leidžia uh, įvairioms grupėms reikšti savo nuomonę. Vokietijoje, e, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose e, egzistavo kaip egzistavo tam tikras pavadinimas, pagal kurį moteris galėjo socialiniuose tinkluose keistis informaciją apie da, užgauliojimą. Politinis diskursas keičiasi ir plečiansi socialiniams tikslams, politinis diskursas turėtų tapti vis gyvesnis, vis įvairesnis. Ir tai reiškia, kad mes turėsime daugiau galimybių uh, formuoti politinę darbo tvarkę. Seksizmo problema, moterų teisės šiandien jau yra prioritetinės sritis. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad moteris dažniau naudojasi socialiniais tinklais šiandien. Statistika gal skiriasi, priklausomai nuo metų, bet vienaip ir kitaip labai daug moterų naudojasi socialiniais tinklais. Uh, Egzistuoja ir moterų platformos, pavyzdžiui, Instagramo platformose skirtose moteriam, moteriams iki 90 procentų vartotojų yra moteris. Tenai moteris dalys informaciją apie seksualinį prikabavimą arba, pavyzdžiui, apie tai, kad motinystė ne visuomet yra susijusi su džiaugsmais. Ne, ne visuomet moteris viešai gal, nori kalbėti apie tas problemas, bet socialiniuose tinkluose tą daryti yra lengviau. Taigi visais šiais pokyčiais bando taip pat pasinaudoti ir žiniasklaidos priemonės. Nikimenaš, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose sakė, kad jie kenčia ir nuo seksizmo, ir nuo rasizmo. Uh, Ir socialiniuose tinkluose jį e, kalba apie tai, kaip galima būtų veikti e, repo pramonėje įsitvirtinusias kliūtis moteriams. Daugam nepatinka, kad moteris e, bando kažkaip organizuoti savo veiklą internete ir vyrai arba tam priešinės, arba tiesiog jiems tai visiškai nerūpi. Uh, Dažnai internete mes matome taip pat ir neapykantą moteriams kurstančias kalbas, pareiškimus. Kalbama apie tai, kad visiškai neteisinga moteriams siekti dėmesio internete. Ir vienas iš pavyzdžių tokio elgesio būtų GameGate portalas. Jis yra, galėtų būti susijęs su Watergate skandalu, pavadinimas bent jau sukurtas pagal tokį pat modelį. Ir pavyzdys būtų toks, viena moteris e, sukuria labai gerą žaidimą, kuris tampa labai populiarus ir po to jos buvęs e, draugas e, komentuoja tą žaidimą ir sako, kad iš tikrųjų ji nieko nesukūrė, kad ji yra visiškai apsimetėlė. Ir uh, skandalas tikrai, uh, tikrai plečiasi socialiniuose tinkluose. Uh, Ir, ir tas kanalas parodė, kad e, tarp internetinių žaidimų žaidėjų seksizmas, nusistatymas prieš moteris yra labai gajus. Čia jūs e, galite pamatyti kelis komentarus, kurie buvo paskelbti tenai. McQueen yra jaun, e, jauna žaidimų kurėja Ir jis susilaukė labai daug e, žeminančių, e, grasinančių komentarų. Praėjo jau beveik metai ir vis dar situacija nepasikeitė. Mes matome, kad net ir kelios kitos moteris taip pat nukentėjo nuo šios skandalų, jos buvo priversantis netgi palikti savo namus. Čia jūs matote Kevin Dobson e, paskirą Ši moteris dažnai kritikavo seksizmo apraiškas e, kompiuterinių žaidimų e, erdvėje labai sėkmingai ir matote, kad ji turėjo pakeisti savo adresą ir kad jis, e, jai buvo grasinama, kad bus susidarota ir su ją, ir su jos tėvais. Ir vienas iš paskutinių komentarų uh, buvo toks. Aš norėčiau prisijungti prie GTA portalo, tai yra prie žaidėjų portalo, tam, kad galėčiau e, susitvarkyti, susidoroti su keliomis moteriamis. Tai tokia yra bendro pobūdžio pastaba, bet ji labai gerai atspindi tai, kas vyksta. Labai dažnai e, išpoliai prieš tam tikras moteris e, yra koordinuojami ir visi tie išpoliai yra pagristi neapykanta moteriams. Nemažai kamera susidūrė, tekia susidurti su panašiais, e, pa, e, panašiais komentarais. Socialiniai tinklai yra tokie, kad, kad nepaisant daugybės da, e, neapykantą moteriams skleidžiančių komentarų, galima buvo liktai viešai apie juos nekalbėti. Tačiau situacija šiandien jau kei, keičiasi ir moteris tikrai susilaukia daugiau pažeidžiančių komentarų nei moteris. Ir neapykanta prieš moteris kurstančios kalbos atspindi lyčių pusiausvyrą mūsų visuomenėje. Bet to mes žinome, kad žodžiai nėra tiesiog nekalti žodžiai, ne, jie atspindi mintis. Neapykanta kurstančios kalbos turėtų būti atskirtos nuo kitų da, užgauliojimo internete formų, tokių pavyzdžių kaip grupinės užgauliojimas arba drap, drapstimas purvais internete. Mobbing, tas vadinamasis grupinis užgauliojimas, tai, ir, tai yra reiškinys, kai, kas, kai grupė žmonių puola vieną asmenį. Neapykantą kurstančios kalbos E, yra aišku, bet yra dar vienas žodis shit, shitstorm, tai yra vokiškas žodis, e, e, vokišk, vokiškai kalbančioje erdvėje jisai yra naudojamas, bet jisai tai, kaip reiškinys yra paplitęs ir kitur. Ir mes žinome, kad dėl visų šių reiškinių moteris gali da, patirti psichologinę traumą. Dažnai moterimis yra grasinama, kad su jomis bus susidorota ar kad jos bus išragintos. Taip pat yra dar vienas reiškinys, vadinamasis doxing, tai yra, kai skelbiama a, privati informacija apie asmenį viešai arba skelbiamos a, a, asmeninės privačios nuotraukos siekiant atkeršyti Tai dažnai būna apsinuoginusių merginų ar moterų nu, nuotraukų skelbimas internete ir dėl to moteriai pasidaro gėda po to, kas nors e, da, a, grasina jai, kad su ja bus susidorota, ar kad ji bus išžaginta ir taip toliau. Koordinuoti išpolį prieš moteris, e, tai yra labai veiksminga priemonė. Labai daug moterų pasitraukia iš skaitmininės erdvės pasitraukė iš politinės veiklos dėl to, kad e, patyrė labai daug priekabiavimo ir įžeidžiančių komentarų internete. Bet to moteris apšaitai kiekvieną susiduria su tokiu kasdieniu seksizmu internete. Taigi, su visais šiais reiškiniais reikėtų kovoti, bet kaip tai galima būtų daryti? Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad cenzūra ir uh, griežtesnė kontrolė neįspręs problemos, dėl to, kad internete gali veikti anonimiškai. Jau minėjau, kad moteris patiria kur kas daugiau smurto internete nei kiti interneto vartotojai. Ir moteriams dažnai atrodo, kad niekas negali joms padėti. Kaip tai galima būtų kovoti su neapykanta kurstančiomis kalbomis? Kai kurios, su kai kuriomis uh, neapykantą kurstančių kalbų formomis galima kovoti deteisinėmis priemonėmis, bet dažniausiai de, reikia imtis privačių iniciatyvų. Reikia prevencijos, o ne represijų. Yra ir papildomų priemonių. Pavyzdžiui, galima būtų ištrinti da, da, seksistinius komentarus, stengtis dabar įsitė, kad jie nebūtų toliau platinami, Reikia pasakyti, kad e, dėja tik e, e, mažai kas, mažai kam rūpi neapykantą kurstančios kalbos internete. Ir iš esmės tas kalbas sąlygoja ideologija, o ne nežinojimas. Visiškai yra neprimtina tai, kad interneto vartotojai, vartotojos yra paliktos likimo valiai ir kad niekas nepadeda joms kovoti su. To, E, tokiamis žaidimo formomis. Be abejo, reikėtų taip pat daugiau dėmesio skirti švietimui, ypač mokyklose, nes mokyklose labai dažnai yra ir puoselėjami stereotipai prieš moteris. Ir internete yra įvairių pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų užkirsti kelią tokiam, e, tokių kalbų sklaidai internete. Ir galima, pavyzdžiui, būtų e, finansuoti tas iniciatyvas, kurios yra skirtos kovai su e, šiais reiškiniais. Kaip minėjau, dažnai tai yra privačios iniciatyvos. Taip pat reikėtų da, siekti mažinti stereotipus, reikėtų renkti ir policijos pareigūnų mokymus Europos lygmenių, tam, kad ir jie žinotų, kaip galima būtų reaguoti į diskriminaciją internete. Labai dažnai policijos pareigūnai sužinojo apie e, išpolius prieš ką nors e, internete, tiesiog sako, kad e, atsijunkite nuo interneto, nesinaudokite jo kurį, kuris laikas ir tuomet viskas susitvarkys, bet juk tai nėra problemos sprendimas. Veikti reikia internete, nes būtent tai yra kovos mūšio laukas. Dėkuoju Jums uždėmesi ir man tikrai yra tikrai bus labai malonu klausytis tolesnės diskusijos. Muchas gracias, señora Ram. Ahora... Ačiū poniai Šram. Dabar žodis poniai Bergė. E, socialinių tinklų specialistė. Uh, slideshow. I, from yes. the Uh, first, I would like uh, to thank you, Madam. Pirmiausia, gerbiama pirmininkė, palikosiu šią galimybę, kad sutikite galimybę man čia būti ir jums daryti pranešimą, kadangi esu prancūzė, toliau kalbėsiu prancūziškai. Uh, uh, Na kągi, tęsiu savo pasisakymą prancūziškai. Pirmiausia, man pasirodo, kad būtų tikrai labai svarbu šiandien pakalbėti apie tai, kad, kad vis dar labai svarbu išlieka kovos principas, užkariavimo principas, nes kalbame labai dažnai apie už teritorijos užkariavimą. Moterių vyrų kova už teisės taip pat e, siejasi su tam tikrų užkariavimu. Ir su to, kiek viešosios erdvės kiekviena lytis galės užkariauti. Žaidimuose paprastai dominuoja vyrai. Moteris tradiciškai buvo nustumtos į e, tas viešosios erdvės e, sritis, tokias pat kaip čia, Šešioje skaidrėje jūs matote du pavyzdžius. Ilgą laiką moteris galėjo veikti tik tai privačioje erdvėje, tai yra namų e, erdvėje. Ir viešojoje erdvėje buvo manoma, kad e, moteris tik retai pasirodo Jūs matote, pavyzdžiui, kad ir metro e, stotise, kad moteris stengiasi taip pat e, e, perimti iš vyrų kažkiek tos viešosios erdvės reklamoje. Ir vyrai paprastai dominuoja viešojoje erdvėje ir atrodo, kad moteris neturi teisės veikti ten, kur dominuoja vyrai. Ir kai kas gal net ir norėtų apskritai, kad vyrų, kad moterų nebūtų toje viešoje erdvėje, tašku, buvo reklamos, ta daugiausia erdvė. Ir gatvėje vyksta kova už uh, galę. Ir prasidėjo kova už tai, kad moteris galėtų perimti tą erdvę pačią plačiausią prasme. Galima kalbėti apie kelias erdves. Tai yra skaitmeninė erdvė, kurioje galima reikšti savo nuomonę. Tai yra ir, ir forumai, ir tinklaraščiai, ir socialiniai tinklai. Ir antra erdvė tai yra erdvė, kuri yra susijusi su visuomenės nuomonės formavimu. Ir jūs, ko gero, geriau kalbėsite apie Sisko veiklą šioje srityje. Čia yra dar viena ekonominė erdvė susijusi su informacinėmis ir ryšių technologijomis, su inovacijomis. Ir ta erdvė taip pat yra labai svarbi, nes joje taip pat galima struktūruoti uh, santykius tarp vyrų ir moterų. Taigi pirmiausia, reikėtų pastebėti, ar šiuose visose da, o, naujose viešosiuose erdvėse dominuoja da, stereotipai, ar ten naudojam, ar tos erdvės yra naudojamos tradicinė prasme, ar ne, ar jos yra naujoviškos savo turiniu. Uh, Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų, kokias naujas galimybės sukuria visos tos naujos erdvės. Aš nenoriu kalbėti apie sunkumus, su kuriais susidurima, dėl jau kolegija jos pristatė. Aš savo ruoštų norėčiau pakalbėti daugiau apie nau, naujas galimybės. Jūs tikriausiai matėt šį žurnalo Newsweek viršelį. kuriame da, bando, buvo bandyta parodyti, kad silicijos lėnės taip pat yra dėkingas ir moterims. Ir silicijos lėnės buvo kažkada labai seksistinis, bet jisai da, da, dabar yra pakeitę savo požiūrį. Taip, stereotipai da, vis dar tebe egzistuoja skaitmeninėje erdvėje ir taip iš tikrųjų gali būti, kad dar skaitmeninėje erdvėje įsivyraus neligybė. Uh, Ir taip reikia koreguoti da, a, tai, kaip naudojami yra, reikia keisti da, a, kalbėjimo manierą, reikia da, ieškoti naujų žodžių, galvoti apie tai, kaip galima būtų pristatyti moteris geriau visose šiuose erdvėse. Ir mes matome iš atliekamų tyrimų, kad, kad tai yra nepaprastai svarbu. Prancūzijoje, pavyzdžiui, tik 10 procentų moterų dirba su informacinėmis ryšių technologijomis susijusiu darbu, kurios projektuoja, sakykime, e, kurios kūrė e, programinę įrangą. Manau, kad reikėtų rūpintis to, kas vyksta e, internete. Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad tas globalusis tinklas yra organizuotas pirmiausia horizontaliai, o ne vertikaliai. Ir e, jis gali veikti kur kas uh, greičiau, sparčiau ir taip pat gali apriepti kur, kur kas daugiau žmonių ir pirmiausia tų moterų, kurios paprastai yra iš, išstumtos iš viešosios erdvės. Jūs Europos parlamente buvo, jau kalbėjote apie tinklo neutralumą. Ir skaitmeninėje erdvėje neutralumas yra nepaprastai svarbus, lygiai taip pat kaip ir lygybė. Taigi, kaip galima būtų pasinaudoti šiomis naujomis galimybėmis tam, kad mes pakeistume moterų situaciją skaitminėje erdvėje. Pirmiausia, reikėtų tęsti kovą prieš stereotipus. Stereotipai dar tebe egzistuoja Ir mes tą matome ir turime nulatos kovoti su tais stereotipais. Be to reikia taip pat pasipriešinti vienam reiškiniui, apie kurį yra gerai žinoma visoms moteriams. Tai yra reiškinys, kuris pasireiškia dažnai skaitmininėje erdvėje. Ir jų esmė tai yra tokia, labai dažnai moteris, moteriams pačioms atrodo, kad jos negali, neturi teisės veikti toje erdvėje, tose sektoriuose, kuriuose tradiciškai dominuoja vyrai, intelektinė ir ekonominė prasme. Reikėtų kovoti su šiuo reiškiniu, nes jis yra labai gajus. Mes jau esame parengę kelias iniciatyvas, Prancūzijoje yra kelios grupės, kelios asociacijos kurios skatina moteris aktyviau veikti mokslo, technologijų srityse. Ir mes turime nemažai gerų pavyzdžių to, kad e, su šiuo e, reiškiniu galima kovoti labai veiksmingai. Ir taip mes galėsime pagydyti moteris nuo šios sindromo. Yra dar vienas dalykas, Mes matome, pavyzdžiui, iš įmonės BIR pavyzdžio, kad kai kuriamos yra naujos iniciatyvos ir pamirštume apie moteris, tos uh, iniciatyvos neveikia labai gerai. Ir BIR atveju mes matome labai uh, aiškiai, kad uh, kad, kad moteriams buvo suteikiama galimybė e, pradėti savo verslą. Sakykime, jeigu pasinaudojant skaitmeninės technologijas. Ir tos skaitmeninės technologijos aiškiai parodo, kad moteris gali ir geriau, ir veiksmingiau, ir uh, uh, veiksmingiau veikti. Ir uh, dar viena tema ir jūs apie tai kalbėjote jau, tai yra klausimai susijęs su švietimu. Aš norėčiau pacituoti Jungtinių tautų moterų komisijos e, pirmininkės e, žodžius, kad jei mes neleisime moteriams naudotis naujo, naujausiamis technologijomis, mes, nele, mes užkirsime joms kelią uh, gyventi ir veikti 21 amžiuje. Mes turime suprasti, kad reikia nuo pradėti kompiuterinį informacinį švietimą kuo anksčiau. Jau mokykloje reikia kalbėti ne vien apie skaitminės technologijas, bet reikia taip pat uh, dėkti naują požiūrį, puoselėti naują, da, na, nu, a, naują požiūrį, kuris gali, a, veiktų skaitminime amžiuje. Ir reikia pabrėžti, kad a, išsivyščiusiose šalyse ar besivystančiuose šalyse kodų įsisavinimas ir kompiuterinis rašti, raštingumas yra, yra būtinybė. Nereikia manyti, kad kompiuteris ar planšetiniai kompiuteriai yra tiesiog kažkoks žaislas. Ne, tai yra labai svarbi priemonė kuri gali padėti mums įsitvirtinti naujoje toje viešojoje erdvėje, kuri sukuria naujas galimybės Ir reikia, kaip minėjau, kovoti su e, stereotipais, reikia raginti visus uh, įsisavinti tas naujas e, tech, uh, technologijas. Reikia skatinti visus įgyti tą naują požiūrį ir tik tai taip mes galėsime kažką realiai nuveikti. Muchas gracias, señora Berge. Y para... Ačiū poniai Berge. Ir dabar jau baigiant eksperčių pasisakymus, suteiksiu žodį poniai Monik Morau iš Sisko. Labai ačiū. Um, visuals, so... Aš nesu parengusi skaidrių, tai jums tiesiog manęs klausytis. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Sisko vardu, aš noriu jums padėkoti už kvietimą. Šis uh, klausimas, šita tema mane asmeniškai paliečia Ir aš dabar kalbu šiame kontekste, kurį mes matome šiandien, didžiausia emigracija nuo antrojo pasaulio karo laikų. Nežinome, kokias pasiekmes turės šitą migraciją moteriams. Aš apie statistinius skaičius nekalbėsiu. Skaičiai jums žinomi. Sisko 2014 metų lapkričio mėnesį paskelbė e, statistinius pranešimus. E, ir iš jų aiškėja, kad 85 procentai techninių darbų e, informacinių technologijų įmonės atlieka e, vyrai, moterų yra tik tai 19 procentų. E, tris punktus norėčiau pabrėžti. Technologija gali suteikti įrankius ir į sprendimą reikia įtraukti vyrus kolegės <clears throat> jau nemažai apie tuos dalykus kalbėjo. Pacituosiu, jei jums pasaulis nepatinka, turite keisti pasaulį. Tai yra prievalė mums, ponės ir ponai. <clears throat> Dirbdami ranka rankom mes ne tik galime susidoroti su iššūkiais, bet ir pasiekti rezultatų ir paskleisti juos žemę pasaulį paveldėjome iš savo protėvių ir per, turime perduoti ją savo vaikams, turime pasitelkti savo vaizduotę, netgi perrinkti jos ribas ir žvelgti į ateitį. Mano vizija tai vizija, kuri viršė ekonominės ribas. superkritinė e, inovacijų ekonomika, o jos akronimas būtų šį angliškai, ji. Tai reiškia, kad turi būti daugiau inovacijų, daugiau plėtros, e, o tikslas yra technologijos. E, moteris turi čiupti jauti už ragų, pasitelkti technologinius įrankius. Ir tam mums reikia tos platformos superkritinės į viršų kilsteutos e, e, ekonomikos. Šį e, akronimas. Pasitelkus šią platformą mes turime greuti mm, kliūtis ir stereotipus. Pakalbėsiu apie svajonę. Pakalbėsiu apie technologijas, kaip yra suteikia galių moteriams skaitmeninėje visuomenėje. Atviro kodo programavimas gali būti vienas iš svarbiausių įrankių. <clears throat> Šį taikomasias programas ir sąsajas galima taikyti, galima sukurti reikiamus mechanizmus. Atviro kodo programavimas yra vienas iš sėkmingiausių sprendimų atverinčių galimybės Štai tokias koncepcijas mes galime pasitelkti. Tačiau tokiai platformai turime mes pakloti pamatus. Moteris iš viso pasaulio gali mokytis vienos iš kitų, dirbti kartu ir vienos kitoms suteikti galių per internetą pasitelkdamos išmaniosius telefonus ir kompiuterius. Vienas iš ramšių yra švietimas. E, tokios kompanijos kaip XPRIZE, pasitelkdamos internetą, dirba švietimo srityje. E, galime į tolimą kaimelį nusiųsti išmaniųjų kompiuterių. Ten, kur e, vaikai niekad nėra matę tokių kompiuterių, bet jie sugebės vienas kitą išmokyti. Štai tokia yra šį platformos koncepcija. Technologija tai įrankis. Toliau, bankininkystės rytis. Yra vietovių, kur bankininkystė visiškai nežinoma. Mano vizija yra moterų internetas. Pabandykit įsivaizduoti. Technologijų ir netechnologijų kompanijos joms reikia moterų. Moteris pirmosios imasi naudotis technologiją. Jos pirmosios pradėjo siūsti žinotės, apsipirkti internetu ir taip toliau. Technologijos daro kasdienį įtaką mūsų gyvenimui. Vis daugiau darbo vietų pasiūlymą internetu tris kartus daugiau nei anksčiau ir kaitos e, tempas vis didėja. Turime atsikratyti savo baimių, įveikti tas kliūtis ir tiesti naujus kelius. 24 metų pavasarį tikimasi, kad mm, pasaulio gyventojų bus 8 milijardai. 51 procentų e, dirbančiųjų sudaro moteris. Ir vis dėlto jos dažnai nuvertinamos. Moteris galėtų būti kaitos katalizatorius, bet dažnai nustumiamos į užrybį lyčių klausimas dažnai nustumiamas į užrybį ir į viršų iškelmi ekonominiai klausimai. Tačiau yra atvirkščiai negalima nuvertinti švietimo ir žiniasklaidos, medijos įtakos kaip katalizatoriaus kaitai. Jei nematote tų dalykų, jūs negalite dalyvauti tuose procesuose. Dabar pakalbėsiu apie kitą iššūkį - pokyčiai organizacijose, kultūros pokyčiai organizacijose. Tai labai sudėtingas dalykas. Cisco mes vykdome tam tikrą programą, kur vyrai ir moteris bando bendarbiauti, pasitelkdami vieni kitus, kad Cisco kaip kompanija galėtų drąsiai žengti į priekį. Siskau vykdomas moterų ir vyrų bendrabiavimas, kad e, atsirastų daugiau mm, galimybių ir vyrams, kad įmonė auktų, kad atsirastų daugiau inovacijų. Mes e, numatome, kad ta programa truks apie penkerius metus, tai tarsi kelionė. Moteris prisideda prie vyrų tato ir prie įmonės Cisco geresnių rezultatų. Iššūkis mūsų kompanija yra išlaikyti talentus. Iš pradžių eina kalba apie švietimą, bet kai įsiliejate į darbo jėgą, tuos talentus reikia išlaikyti. Tam tikras tyrimas atskleidė tokį E, tokias e, tiesas. E, technologiškai išprūsusios moteris nepalūšta. Techniniai, techniškai išprūsę vyrai nėra mūsų priešas. <clears throat> Technologijų išmanimas suteikia moteriai pasitikėjimo. Dabar jums namų darbams pateiksiu devynes rekomendacijas. Kai kurios iš jų jau buvo paminėtos. E, struktūriniai dalykai – e, motinystės, tėvystės atostogos, e, vaikų priežiūra. Pirmas punktas – įgyvenginti žiniasklaidoje kampaniją, kurioje vyrai pasisako už moterų teisės. Antra – pateikite pavyzdžių iš serijos ji pradėjo kažkokią iniciatyvą. E, kalbėkite apie moteris verslininkės Europoje ir JAV. Trečia, pateikite pavyzdžių apie moteris lyderės švietimo srityje, mokyklose. Istoriškai turime daug pavyzdžių moterų versle ir švietime, bet dažnai pamirštame ir nepristatome tų istorijų. Aš apie tai kalbėjausi su moterų muziejaus kuratore JAV. Ji pateikė keturių ar penkių moterų pavyzdžius iš didelės e, kompiuterių algoritmų kompanijos. Ir žmonės klausė, kas tos moterys, jie atsakė, šios moterys yra mums pavyzdžiai, modeliai. moteris buvo vienas iš svarbiausių kriterijų sukuriant kompiuterius. Ketvirta. Kompanijos ir šalis turi žiūrėti į moteris, e, į moteris kaip į lygius partnerius. Penkta. Pramonė. Reikia pateikti pavyzdžių, kaip moteris ir vyra dirba kartu. Šešta. Remti mergaitės. E, ir remti moteris trenerės, kurios gali netgi vadovauti vyrų komandoms. Septinta, skatinti moterų įgūdžių ugdymą jų karjeros vėlesnėje e, fazėje. Daug kalbame apie švietimo laikotarpį, tačiau kaip e, dėl moterų, jau, kurioms jau 40-50 metų ir kurios nori išmokti technologijų. E, pavadinkime tokią kampaniją niekada nėra per vėlų. Numeris 8. E, skatinti konferencijų prezidiumų mišrę sudėti, pranešėjų mišrę sudėti. Aš esu dalyvavusi konferencijose, kur pranešėjai visi vyrai, o dalyvės visos moteris. Ir devini. Remti moterų verslininkių pranešimus. Trumpai tariant, ponios ir ponai, moteris pradėjusios bendrauti, jos e, atranda bendrą sinergiją ir tampa tarsi varikliu, e, susijęjus tą energiją su tinkamais talentais, mes galime apeliuoti į vyrus ir e, pasiekti, kad jie taptų mūsų sąjungininkais. Ir kad mūsų planetoje moterų ir vyrų dirbančių kolegų būtų 50 ir 50 procentų kad užkirstume kelią moterims, moterų skurdui ir mirtims skurdžiose valstybėse, nes jos vaistų Europa gali vadovauti šiems procesams viso pasaulio mastu. Mes turime veikti kartu. Ačiū. Muchísimas gracias, señora Morrow. Eh, Labai ačiū poniai Morrow Morau, taip pat labai ačiū visoms pranešėjoms, jos mums labai aiškiai išdėstė, kokie yra iššūkiai kylantis šiuo metu. Ir todėl mes kaip komitetas turėtume dirbti toliau prisidedami prie vyrų ir moterų lygybės ir lygių galimybių profesinėme ir asmeninėme gyvenime. O dabar perdodu žodį pranešėjai, e, poniai Rentke, kad ji galėtų pristatyti idėjas ir pagrindinės mintis, kurias nori įtraukti į savo pranešimą, o paskui perdusiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visoms kalbėtojoms. Iš tiesų labai įspūdingi pasisakymai, labai įdomios išvalgos ir labai daug pavyzdžių, per kuriuos atskleidžiama ši tema galių moteriams suteikimo skaitmeninėme amžiuje tema. Ir dėl kogi mes diskutuojame šią temą. Uh, Dėl to, kad mes sutinkame su tuo, kas buvo pasakyta, kad skaitmenys amžius kelia revoliuciją mūsų visuomenėje įvairiose sritise ir žinoma, tai turi teigiamų ir neigiamų pasiekmių. Tai sukuria daug puikių progų, daug galimybių, jeigu pažvelgtume į internetą kaip į demokratijos platformą. Jūs minėjote, būtent jūs, ponia Šra minėjote, kad reikia sukurti įvairesnę ekonominę sferą. Pone Monro, Morau taip pat minėjo darbo rinką ir pokyčius darbo rinkoje. Taip pat tą minėjo ir ponė Berišiai. Ir žinoma, visą tai tiesa, tačiau taip pat neturėtume pamiršti ir pavojų. Šiame komitete daug nagrinėjame ir smurto prieš moteris temą ir reikėtų pasižiūrėti, ką gali nuveikti Europos Sąjunga, kovodama su kylančiamis problemomis. Ir tos problemos kyla ne tik internete. Yra įvairių smurto prieš moteris formų ir jos dabar persikelia ir į internetą. Manau, kad dabar pats laikas kalbėti šią temą, nes e, kaip tik prasideda skaitmeninės darbo tvarkės įgyvendinimas ir yra daug iniciatyvų, kaip galime prisidėti prie tvariaus visuomenės skaitmeninimo. Deja, lyčių lygybės principas nebuvo įtvirtintas kaip vienas pagrindinių principų skaitmeninėje darbo tvarkėje. Ir dabar galvodami, kaip įtraukti moteris, mes kaip moterų komitetas e, teigiame, kad e, lyčių lygybė turėtų būti vienas iš pagrindinių principų ir moteris turėtų būti įtraukiamos į įvairias sferas. Aš paminėsiu bent keletą tų sferų, bent keletą sričių, kai kurias jūs jau minėjote. Ir dabar E, savo darbinėme dokumente aš minėjau demokratiją, lygybę, švietimą, darbo rinką, tvarę ekonominę plėtrą ir galiausiai smurtą prieš moteris. Taigi šią struktūrą vadovaudamėsi nagrinėjame temą ir aš kaip pranešėja išklausius jūsų pasisakymų, žinoma, norėsiu sužinoti, kokių papildomų klausimų galėtų kilti, ką aš dar galėčiau įtraukti į savo pranešimą. Taigi skaitmeninėme amžiuje internetas gali būti naudojamas kaip demokratijos platforma, leidžianti suteikti daugiau galių moteriams. Moteris buvo uh, įparibinus tam tą grupę ir nors jis sudaro 50 procentų pasaulio gyventojų, visgi moterims tenka kur kas menkesnis vaidmuo negu vyrams. Taigi internetas gali tapti įrankiu suteikiant daugiau gali moterims. Jeigu pažvelgtumėt į darbo rinką ir į informacijos komunikacijos technologijų sektorių, jūs pateikėte statistiką, 85 procentai darbuotojų šiame sektoriuje yra vyrai. Ir tai pribloškia dar ir dėl to, kad daugiausia darbo vietų šiuo metu yra sukiriama kaip tik IKT srityje. Kasmet sukeriama tūkstančiai darbo vietų informacinių komunikacinių technologijų sektorija, taigi reikia pagalvoti, kaip įtraukti moteris į darbą šioje srityje. Taip pat reikia įtraukti moteris į sprendimų prieimimą, taipogi ir į KT sektoriją. 15 procentų moterų yra didelių įmonių valdybų nariai ir tai labai mažas skaičius. Taigi reikėtų moterų skaičių valdybose didinti. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, kaip motivuoti moteris kaip motivuoti įmonės įtraukti daugiau moterų į sprendimų prieimimą. Tačiau svarbus ne tik informacinių komunikacinių technologijų sektorius, bet ir visa darbo rinka. Mes galime vertinti darbo vietas ateityje, svarstyti, kokios darbo vietos dings. E, prisiminkime darbo sąlygas. Pone Veršėje minėjo UBA atvejį ir tai susijęs su darbo sąlygomis ir atstovavimu darbuotojams. Reikia tai užtikrinti ir skaitmeninėme amžyje. Tačiau matome ir nemažai gerų galimybių. Europos komisija pasiūlė strategiją dėl geresnės pusiausvros užtikrinimo asmeniniame ir profesinėme gyvenime. Tai ypač svarbu moterims, nes jos turi nemažai įsipareigojimų šeimoje, taigi reikėtų išnaudoti tokias strategijas ir tokias galimybės. Dar vienas dalykas, kurį minėjote, yra švietimas ir tai vienas iš esminių dalykų. Ir, e, ir reikia ne tik tai parodyti e, moteris kaip pavyzdį, bet taip pat ir įtraukti aktualius klausimus į švietimo programas, svarstyti aktualius klausimus mokyklose, universitetuose, nes tai turės poveikį visai visuomeniai. Galiausiai, jeigu pažvelgtume į tvarų ekonominį augimą, e, labai e, svarbu kad ekonomika taptų įvairesnė ir kad į ekonominį gyvenimą būtų įtrauktos visos visuomenės grupės. Tiesą sakant, mūsų visuomenė artimiausių metų tikrai ženkliai keisis ir reiktų pagalvoti ne tik apie naujas finansavimo galimybės naujoms įmonėms, bet ir apie tolygų investicijų paskirstimą atsižvelgiant į moterį moterų dalį įmonėse, kurios gaus paramą ar kažkaip kitaip integruojant E, lygybės aspektą. Taipogi reikia nepamiršti ir moterų e, entreprenerių, moterų, kurios yra sėkmingos verslininkės ir atkreipti daugiau dėmesio į tokius pavyzdžius, nes labai dažnai tokios moteris dirba e, sudėtingoje aplinkoje ir visgi sugeba pasiekti sėkmės. Na ir galiausiai, ir tai susijęs su tuo, ką sakė ponė Šram, yra ir smurto prieš moteris problema. Mes turime uh, aiškiai nurodyti, kad yra rimtų problemų su neapykantos prieš moteris kurstimu, su kibernetiniu smurtu, su patriarchalinės visuomenės stereotipais, kurie yra įsišaknyje visuomenėje. Taipogi reikia remti pilietinės visuomenės iniciatyvas, apmokyti policijos ir valstybės institucijų darbuotojus, tai yra labai svarbu, tačiau tai žinoma jau žengia toliau negu buvo e, pasakyta pradžioje. Bet to reikia nepamiršti, kad moteris turi būti solidarios, veikti kartu ir e, prieš pastatyti savo jėgą uh, tiems išpoliams, kurie yra nukreipti prieš moteris. E, reikia įtraukti ir jaunas moteris ir visas kitas moteris, nes niekada nėra per vėlų. E, reikia skatinti moteris būti aktyvės internete ir e, kovoti su bet kokia diskriminacija prieš moteris. Na, kalbėjau gana ilgai, tačiau aš manau, kad ir aš, ir kiti kolegos um, tikrai dabar kur kas geriau įsivaizduojame, kaip tas pranešimas turėtų atrodyti. Mes bendradarbiausime su jumis, su kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis, su aktyviamis moterimis, su profsąjungomis. Mes toliau diskutuosime ir e, mes pasistengsime daryti įtaką Europos komisijai e, toje skaitmenėje darbo atvarkėje ir taip pat bandysime keisti moterų vaidmenį Europos Sąjungoje. Ačiū poniai Redke. Ir dabar galime pradėti diskusiją su visomis politimis frakcijomis ir EPP vardu ponė Legryp. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat savo ruštų norėčiau labai šiltai padėkoti mūsų viešnioms, kurios atvyko pas mus ir šrytą mums e, pristatė savo prezentacijos. Visos trys tikrai buvo labai e, emocingos ir tikrai nepaprastai įdomios. Ir Tikrai tie, kas nesugebėjo savo darbo rasti vietos šiam renginiui, prarado labai daug įdomios informacijos e, iš tikrųjų. Tai, ką jūs sakėt ir ši diskusija šiandien yra nepaprastai svarbios. Aš pritariu tam, kas buvo jau pasakyti ir ką jūs puikiai pristatėte ir taip pat džiaugiuosi, kad e, mūsų pranešėja ką tik labai gerai pristatė taip pat pagrindinę savo rengiamo pranešimo mintis. Ji kalbėjo labai aiškiai labai konkrečiai ir aš manau, kad to pranešimo pristatymas taip pat paskatins gilesnę, turiningesnę diskusiją ir norėčiau palinkėti kolegijai sėkmės rengiant tą pranešimą. Aš turiu klausimą. Aš norėčiau sugrįžti prie šių klausimų pavadinimo, tai yra moterio galinimas skaitmeninėme amžiuje. Ir tas skaitmeninis amžius, tai yra ta skaitmeninė trečioji pramoninė pramonės revoliucija, yra tikra revoliucija, tikra revoliucija, kuri turėtų leisti moteriams, merginoms, mergaitėms tikrai pagaliau išsireikalauti visas joms priklausančias teisės, užimti deramą vietą visuomenėje ir įtvirtinti vyrų ir moterų lygybę. Labai dažnai praeitėje mes matėme, kad buvo taikomas požiūris, kuris tikrai buvo žalingas, kuris padarė didžiulę žalą moteriams. Ir mes turime puikią galimybę, kurią mums suteikė, e, suteikė šį revoliuciją ir negalime jos prarasti. Uh, Ir Oror Beržė apie tai kalbėjo, įkalbėjo apie tai, kad visų mūsų teisės yra vienodos. Ir moterį, įmanoma dabar ir politinė, ir ekonominė moterų emancipacija. Mes matėme per arabų pavasarį ir per kitus e, nesiniai vykusius e, e, įvykius, nors jas ir vairiai gal galima vertinti, kad uh, merginos, jaunos moteris labai drąsiai naudojusi naujausiomis technologijomis ir dėja da, Irane gal tas pavasaris buvo labai pernelik trumpas, bet vienai per kitaip šiandien dėl interneto, dėl naujausių technologijų, kompiuterių, moteris, kad ir gyvenančios kaime, gali da, uh, E, gyventi kur kas platesnėme pasaulyje, gali parduoti savo pagamintas prekes e, praktiškai visame pasaulyje. Taigi tai yra labai svarbus ir ekonominis aspektas, kuris yra itin svarbus besivystančiose šalyse, kur moteriams yra nepaprastai sunku surasti savo vietą da, ekonomikoje. Taigi aš tikiuosi, kad mes galėsime pasinaudoti visomis naujomis šiomis galimybėmis. Uh, Ir jūs savo pasisakymuose taip pat e, nemažai kalbėjote apie švietimą ir čia aš visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte, nes švietimas yra tikrai nepaprastai svarbus. Dar vienas svarbus dalykas - tai yra pasitikėjimas savimi. Man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbu. Mano kartos moteriams tai yra savame aišku. Aš turiu tris dukras ir aš man, matau, kad ir. Yra ir mano dukroms, jaunoms merginoms, mergaitėms šiandien, šiandien tenka visiškai e, kitos užduotis, nei, nei, mum, nei tos, su kuriomis mums reikėjo tvarkytis. Ne, e, aš stebiu, kaip jos e, tvarkosi su tą skaitmeninę erdvę. Tik aš norėčiau jūsų paklausti, kaip galima būtų iš tikrųjų geriau pasinaudoti tą naują mums atsivėrusią erdvę socialiniai tinklai, e, keitimasis informacija, vairios diskusijos, e, keitimasis nuomonėmis. Tai yra labai svarbu, ypač svarbu moteriams, bet to e, matome, kad atsirasta ir naujų vartojimo formų, kurios atitinka jaunimo, jaunų moterų, merginų lūkesčius. Ir manau, kad mums iš tikrųjų reikia da, reikalauti daugiau galių šioje naujoje erdvėje. Ir įmonėse da, taip pat moteris turėtų daugiau dirbti, dažniau dirbti vadovaujamą darbą. Ir moteris turėtų aktyviau vartoti tai, kas kuriama šioje erdvėje, naudotis visomis naujomis galimybėmis. Ir mes turėtume dalyvauti formuojant e, tai, kas vyksta toje erdvėje, žingsnis po žingsnio, tam, kad, galė, kad moteris galėtų visiškai išnaudoti visas tos naujos erdvės galimybės yra įvairios priemonės, jūs apie jas kalbėjote, tai yra e, e, įvairių tinklų kūrimas ir žaidimai ir ta, e, skatinimas moteris vis dėlto nebijoti ir daugiau siekti savo karjeroje, studijuose. Ir uh, Mes žinome iš savo istorijos, kad moteris gali daug padaryti. Yra moterų, kurios tikrai sugebėjo ir technologijų srityje užimti labai svarbias pozicijas. Ir ši erdvė keičiasi labai labai greitai, nepaprastai greitai ir mes turėtume pasitikėti savimi ir neatsilikti nuo įvykių. Ir Reikia skatinti visas moteris, nepriklausomai nuo jų amžiaus, labiau pasitikėti savimi šioje erdvėje. Tai tiek ir aš tikiuosi, kad mes tolesnėse savo diskusijose galėsime išvelgti į jūsų pateiktas rekomendacijas ir dar kartą dėkuoju už tai, kad jūs pas mus atvykote. Ačiū socialistų frakcijos vardu metų pranešėja, šešėlinė pranešėja esu aš pati, taigi man ir reiktų pasisakyti, taigi panaudosiu savo dvi minutės ir padėkosiu viešnioms dalyvavusioms klausimuose, taip pat pat noriu padėkoti pranešėjai, kuri labai trumpai ir glaustai pristatė aktualiausius ir daugiausia rūpeščių keliančius klausimus. Na, moterio įgalinimas ir lygios galimybės skaitmeninėme amžiuje yra du skirtingi dalykai. Pirmiausia, lygybė yra susijusi su vienoda prieiga ir Kita vertus, tai taip pat yra susijęs su galimybė moteriams dalyvauti taip pat toje skaitmeninėje erdvėje. Na, dėl pareigos Europos komisija turi parengti skaitmeninę programą susijusią su moterų lygybė. Uh, E, pavyzdžiui, tai galėtų būti susijęs su parama socialinėms organizacijoms, dirbančioms šioje srityje. Ir taip pat, e, suteikiant moteriams prieigą, labai svarbu yra išnaudoti struktūrinius fondus, kad moteris galėtų gauti vienodą prieigą visose regionuose ir čia turiu omenyje moteris gyvenančias kaimo vietovėse, nes kartais e, kaimo vietovių gyventojams yra sunkiau prieiti prie naujų technologijų. Ir čia reikėtų nepamiršti struktūrinių fondų finansuojamų programų ir kaimo vietovėms skirtų programų per tas programas e, galima suteikti daugiau galimybių moterims gyvenančioms kaimo vietovėse, e, ne tik tai toms, kurios gyvena miestuose. O šiaip sutinku ir su pranešėja, ir su pasisakiusia kitos frakcijos pranešėja ponia Greipo. O dabar sutikiu žodį kitiems šešėliniams pranešėjams. Dėkuoju ir aš norėčiau padėkoti mūsų uh, viešnioms už tai, kad jos sutikimas labai daug peno pamastymams. Mes e, šiuo metu pradžioje dalyvavome Ženevoje vykusioje konferencijoje. Ir, e, ir įdomu buvo klausytis to, ką jūs pasakėte apie tai, kad labai dažnai konferencijose pirmininkauja vyrai. Ir iš tikrųjų, tą mes ir matėme da, toje konferencijoje ir Twitter'yje tai paskelbėme informaciją. Bangladešas, mano galva, yra labai įdomus atvejis. Tena vyriausybė susaska, su, skaitme, e, perkelė visą savo paslaugas elektroninė erdvė. Ir Bangladešas tikrai investavo į skaitmeninę infrastruktūrą. Ir dabar mes matome, kad, kad ir labai tolimuose kaimuose dalyjami yra planšetiniai kompiuteriai ir paprastai e, būtent moteris e, naudojasi tais kompiuteriais, e, naudojasi elektroninė bankininkystė. Ir tai labai prisidėjo prie moterų statuso išaukštinimo tose kaimuose. Mes Europoje, galvodami apie internetą, labai dažnai esame susirūpinę dėl to, ar, ar nestebės kas nors mūsų veiksmų, ar nekontroliuos jų kas nors. Bet matote, internetas gali būti pritaikytas visai tikslai, kitais tikslais. Jūs kalbėjote apie daugybę įdomių dalykų ir ne visi mes gal išmanome apie internetą tiek, kiek jūs. Ir Jūs rodėte nuotraukas, e, kur pavaizduotos moteris e, virtuvėje. Ir mes dažnai kalbam apie tai, kad moteris turėtų išeiti iš namų, iš tos virtuvės. Ir šeštame dešimtmetyje, šeštame, septintame dešimtme, e, dešimtmečiais buvo naudojami uh, naudojamos, vartojami žodžiai ir uh, naudojami vaizdai, kurie nebėra priimtini šiandien. Ir reikėtų aš, tai aiškiai sakyti, kad niekas internete negalėtų tų nuotraukų ištraukti rod, ar tų uh, plakatų ištraukti ir naudoti savo uh, pareiškimams paremti. Aš turiu prisipažinti, kad e, Twitter'e dažnai susilaukiu tikrai nemalonių komentarų, pastabų ir, e, aišku, aš dažniausiai nekreipiu dėmesio. Tiesiog pagalvoju, kad kažkoks neišmanėlis ir virtuoklės išgėręs žmogus man parašė. Bet tai nėra malonu ir ne, ne visoms moteriams pavyksta tai padaryti. Ir čia aš manau, kad labai svarbu vaidmenį gali suvaidinti švietimas. Švietimas iš tikrųjų uh, pačia elementariausia forma, tiesiog konkrečiais skaičiais ir faktais galima įrodyti pačias elementariausias tiesas. Ir dažnai galima užduoti labai paprastą klausimą ir e, atsakymas į tą klausimą taip pat bus labai aiškus. Taigi, iš tikrųjų, švietimo reikia skirti daugiau dėmesio. Bet juk čia dar galima kalbėti ir apie įmonės, ypač tas įmonės, kurios administruoja Twitterio ir, ir, kit, ir kitus socialinius tinklus. Tie, tos bendrovės galėtų tikrai registruoti vis, visus išžeidžiančius komentarus, juos skleidžiančius vartotojus. Apie metu galėtų sukurti sistemą, kad moteris galėtų pateikti informaciją apie skriaudikus internete. Mes visi naudojamės internetu kiekvieną dieną ir todėl čia tikrai reikia kur kas aktyvesnės veiklos. Technologijos rytyje iš tikrųjų e, e, skirtumas tarp moterų ir vyrų dalyvavimo yra didžiulis. Ir labai įdomu būtų panagrinėti, kodėl taip yra. Gal taip iš dalies yra dėl mūsų biologijos. Juk moteris vis dėlto skiriasi nuo vyrų. Moteris kitaip e, e, bando spręsti įvairias problemas. Moteris e, dažnai mėgsta veikti komandoje, bendradarbiaujant su kitais. Moteri, vyrai yra kur kas didesni individualistai. Galbūt galima būtų išnaudoti visus šios privalumus. Gal galima būtų panagrinėti, patirinėti, ar tose įmonėse, kuriuose techninės funkcijas atlieka moteris, gal tenai yra įdomių kokiu nors e, praktikų, įdomios patirties. Pavyzdžiui, kai kuriuose įmonėse yra sukūriama tokia darbo erdvė, kad, kad galima būtų laisvai judėti, galima būtų bendrauti laisvai su kolegomis, prieiti prie jų stalo, atsisėsti, kažką kartu aptarti, sukurti. Mes čia parlamente patvirtinam kai kurios teisės aktus, kurie, pavyzdžiui, padarė didžiulę žalą moteriams. Pavyzdžiui, teisės aktas dėl PVM mokesčio Tame teisės akte yra pasakyta, kad PVM reikia mokėti tuomet, kai sudaromas yra sandoris. Bet aš žinau iš Junktinės karalystės patirties, kad dažnai mažos įmonės, kurioms vadovauja moteris, pavyzdžiui, tos moteris gali rašyti knygas ar mėgsti mėgstinius. Ir ir dažnai jos platina savo pagamintą produkciją būtent internetu. Ir dabar tas patvirtintas teisės aktas, kuris turi būti e, perkeltas į nacionalinius teisynus, tikrai apsunkina jų gyvenimą. Jų verslas yra labai nedidelis, nors gal ir gerai veikiantis, bet tikrai tas teisės aktas labai pakenkė toms verslininkėms. Ir aš manau, kad mes tokius dalykus turime atsižvelgti, kai nagrinėjame įvairius pasiūlymus dėl teisės aktų. Monik, jūs e, sakėt, kad, kad e, jei kas nors nepatinka pasaulyje, reikia jį keisti. O mano tėtis man visuomet sakydavo, da, nesipiktink dėl ko nors, bet imkis veiksmų. Veik. Jūsų patikti skaičiai dėl moterų vadovaujamosios pozicijose tik, iš tikrųjų da, da, yra stulbinantis. Ir ne tik Sisko, bet ir kitur. Bet aš manau, kad čia yra sisteminių problemų. Reikia galvoti apie tai, kaip tas sistemas galima būtų pakeisti. Įdomu yra tai, kad, kad būtent personalų skyriuose labai dažnai moteris suranda labai uh, įsitvirtina įtin lengvai. Yra ir kitų klausimų, labiau gal periferinių klausimų. Bet jie yra taip pat svarbus, kai galvojame apie tai, kaip moteris galėtų geriau išnaudoti nauja, e, pasinaudoti naujausiamis technologijomis. reikia moteris įgalinti tam, kad e, mes nesugrįžtume į 60 e, e, šeštą ir septintą dešimtmečius. Ir dėkuoju Jums už prane, rengiamą pranešimą. O dabar frakcijų vardu ponia Murbai. Köszönöm szépen. Magyarul szeretnék beszélni anyanyelvemen. Dėkoju, ponė Pirinkė, jums leidus, aš norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą vengriškai. Prieš mane kalbėjusios kolegės kalbėjo tikrai ilgiau nei po dvi minutės, o vakar, kai aš pabandžiau pakalbėti šiek tiek ilgiau nei vieną minutę, mane iš karto pertraukė ir aš tikiuosi, pirmininkė, kad jūs tikrai nediskriminuosite manęs šiandien. Aš norėčiau pakalbėti štai apie ką. Motinystė ir internetas. Koks čia yra ryšys? Kaip tas ryšys keičiasi? Kodėl aš keliu šį klausimą? Šiandien motinystė buvo paminėta tik tai vieną kartą. Pirmoji kalbėtoja apie tai kalbėjo. Mes e, girdime, kad motinystė yra puikus dalykas, e, kad internetas yra taip pat puikus dalykas, kad puiku, kad mes visi galėsime bendrauti e, internetu. Jūs minėjote, kad moteris, kurios yra nusivylusios motinystę ar kuriams nepatinka būti motinomis, gali pasidalinti savo įspūdžių, savo nuomonę su kitomis panašiai mąstančiomis moterimis. Aš esu teisininkė. Ir aš užsijimu vaikų ir moterų teisėmis. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad e, tais atvejais, kai e, moteris gailėsi dėl to, kad susilaukė vaiko, ir jei ji skelbia tokią informaciją internete, tai gali būti taip pat traktuojama kaip ir vaiko teisų pažeidimas. tokiai moteriai reikia padėti. Taip, be abejo, yra vyrų, kurie da, užgaulioja moteris. Labai dažnai jie tai daro dėl vaikystėje patirtų traumų. Aš taip pat esu motina. Mo, jau 25 metus esu motina. Uh, Ir niekuomet dėl to nesigailėjau, nepaisant to, kad ne visuomet gyventi ir būti motina yra lengva. Taip, gal kai kurioms moteriams e, motinystės patirtis atrodo dar sunkesnė, bet vis juk visuomet reikia galvoti apie vaiką, Ir Taip, moteris gali dalinti savo įspūdžiais internete, gali ir dirbti, pasitelkdama internetą. Ir vyrai, tėv, ir tėvas, pavyzdžiui, taip pat gali dirbti nuotoliniu būdu. Ir visos šios naujos darbo formos gali padėti moterims uh, susirasti savo vietą darbo rinkoje. Ir dėl to atsikratyti visiškos izolacijos jausmo, kuris kartais lydi motinystę. Taip, teigiamų dalykų yra. Bet aš manau, kad e, ne Ne visuomet internetas yra susijęs vien su privalumais, vien turi tokias gražias pusės. Ne, kartais internetas turi ir neigiamų padarinių. Pavyzdžiui, šiandien mes galime internete susirasti muziejų e, ekspozicijų nuotraukas. Ir e, ta motina su, sėdinti su vaiku namuose, pavyzdžiui, negalinti nuvažiuoti į muziejų, gali virtualiai jį aplankyti. Tai yra puiku. Bet aš manau, kad mes turėtume daugiau kalbėti apie tai, kaip reikėtų labiau padėti ir motinai, ir vaikams. Juk negalima gailėtis dėl to, kad turi vaikų. nes skelbdamos informaciją apie tai, kad motinystė sukelia nemalonius jausmus, moteris daro, daro žalą vaikui. Ir gal reikėtų kalbėti apie tai, kaip internetas galėtų padėti motinoms, šeimoms, kaip galima būtų šviesti motinas internetu ir apie jų, apie jų galimybės internete. Vengrijoje, pažiūrėjau, mes turime sistemą, kaip moteris gali kreiptis į tokias e, konsultantės, kurios galėtų suteikti ją reikalingą informaciją. Yra dar vienas dalykas. Pagyvenę žmonės dažnai taip pat jaučiasi visiškai atitrūkę nuo gyvenimo, nuo kitų žmonių Kaipgi galima būtų tuos žmonės įtikinti naudotis internetu, juk kai jie lankė mokyklą, dar nebuvo jokio interneto ir jiems tikrai nėra e, lengva prisijaukinti ta, tas naujasis technologijas. Taigi kaip galima būtų pasitelkiant internetą padėti pagyvenusiems žmonėms. Labai ačiū, ponė Legry. Pone Gryp taip pat noriu pasisakyti, tačiau prašau, apsiribokite dviem minutėmis, nes dar mūsų viešnios turės atsakyti jūsų klausimus ir komentarus. Taip, ačiū. Ir tiesą sakant, skaitmeninis amžius ir skaitmeninis technologijos mane labai domina kaip tema. Aš e, ne viską galėjau girdėti, tačiau noriu užduoti du klausimus. Pirmiausia, jūs girdėjote apie e, skaitmeninės platformas e, ir bendradarbiavimo ekonomika. Viena vertus tai padeda išspręsti ekonominės problemas, kita vertus pablogina darbo sąlygus ir kartais moteris e, mm, negali integruotis į darbo rinką. O kitas klausimas, e, kaip mes galėtume iš anksto įvertinti skaitmeninių technologijų poveikį moterų gyvenime. Uh, kalbant apie skaitmeninį turinį, smurtą prieš moteris, taip pat pažeidžiamas moteris e, ir moterų asmens domino apsaugų. Be to labai svarbu šviesti moteris ir spręsti su moterų švietimu susijusias problemas, nes labai dažnai, ypač Ispanijoje, vyresnio amžiaus moteris e, e, sunkiai integruojasi į skaitmeninę rinką Tačiau, žinoma, tam reikia laiko ir pastangų. Ačiū. Ačiū poniai Ajelai. Kaip jau minėjau, laiko nedaug, turime 8 minutės ir paprašysiu viešnių labai trumpai atsakyti klausimus, pakomentuoti pasisakymus. Na, Europos parlamente mes tokius įgūdžius esame įsiugdę, net per vieną minutę sugebame kažką pasakyti. Ir dėje mm, turime baigti mm, posėdį pusę pirmos, taigi prašyčiau kalbėti glaustai. Ir jeigu norite pateikti kažkokiu tai įžvalgų, e, taip pat galite pateikti jas raštu, mes viską perduosime komiteto nariams. O dabar žodis poniai Šram. Ich werde in äh, Deutsch antworten, um ein bisschen äh, Atsakysiu vokiškai, kad galėčiau kalbėti sklandžiau. Pirmiausia, noriu palikoti už jūsų reakcijas. Man atrodo, visi aiškiai supranta, ką reikia daryti. Ir kad tiesiog būtina skaitmininėme amžiuje padėti moteriams ir suteikti joms galių. Klausimo apie vyresnės moteris ir kaip jas įtraukti, aš ne visai supratau. Moterys pačios kartais abejoja, ar teisingai pasielgia susilaukdamas vaikų. Ir taip, tai yra moters teisė tai kvestionuoti. Kartais tokį diskursą socialiniuose forumuose e, mes girdime. Kartais tokios kalbos gali netgi žmonės užgauti. Tos problemos, apie kurias mes dabar kalbame, moterims buvo aktualios dešimtmečius, netgi amžius, ištisus amžius. Tyrimas buvo atliktas Izraelija, galbūt dėl to tas niuansas toks iškilo, bet aš manyčiau, kad moteris turi teisę reikšti tokias mintis ir nesijausti izoliuotą. E, socialinė žiniasklaida suteikia platformą pareikšti tokią nuomonę. Ačiū. Toliau. Labai trumpai norėčiau sureaguoti į pirmą klausimą apie santykį tarp motinystės ir interneto. Aš kalbėčiau apie tėvystę ir internetą, nes juk mums rūpi vyrų ir moterų lygybė, nes tėvystė, vaikai yra dalykai, kurie rūpi ir vyrams, tėvams. Ir iš tikrųjų, Jūs minėjote, pavyzdžiui, arabų pavasarį ir tuomet mes matėme, kad internetas tapo nepaprastai e, aktyvę erdvę, kuris skatino demokratiją ir mes visi dėl to buvome labai, e, dėl to labai džiaugiamės ir kalbėjome, kad internetas tikrai prisideda prie demokratijos e, kūrimo. Ir mes internet, internetas tai yra tik tai priemonė ir su ja reikia elgtis atsakingai. Ir mes turime be abejo žinoti, kaip reikėtų elgtis su įvairių ten skelbimų turiniu. Ir aš nemanau, kad reikia kažkaip uh, riboti moterų da, veiklą internete. Ne, aš manau, kad kuo daugiau moteris bendraus, kuo daugiau dalinsi savo įspūdžiais, tuo didesnė bus jų galimybė susilaukti paramos ir tuo lengviau joms ir, arba jiems, tai yra tevams, bus lengviau spręsti kažkokias su tėvystė, motinystė susijusios problemas. Jos taip pat kalbėjote ir apie pagyvenusius žmonės. Ir uh, Mes e, manome čia, kad švietimas yra nepaprastai svarbus ir aš minėjau, kad reikia e, kuo anksčiau pradėti e, mokyti vaikus naudotis internetu, bet taip pat reikia ir skleisti horizontaliai visas tas žinias ir pačiuose tolimiausiuose, tokiausiuose vietovėse. Aš jau sakiau savo kalboje, kad internetas keičia mūsų požiūrį į darbą, keičia tai, kaip mes dirbame. Reikėtų suvokti, kad darbas tai yra, tai yra veikla, už kurią gaunamas yra atlyginimas. Ir nesvarbu, kaip tas darbas yra atliekamas. Ir darbą reikia suvokti ne tik kaip tuos žmonės, kurie dirba kažkokiuose bendrovėse, bet kaip ir savarankiškai dirbančių darbą. Ir tarp jų savarankiškai dirbančių, dirbančių gali būti labai daug moterų. Taip pat buvo kalbėta ir apie tai, kad, kad a, privatus gyvenimas nėra dalykas, kurį įmanoma yra apsaugoti šiandienos amžiuje. Aš visiškai tam nepritariu. Aš manau, kad ne, privatumas yra mūsų te, teisė ir mes privalome ją apsaugoti šiandien. Ir šis dalykas yra susijęs ne, ne vien su moteriamis. Jis yra kol kas platesnis. Taip, internete gal mūsų gyvenimų, privačių gyvenimų kažkas siekia pasinaudoti, kažkas nu, bando išpešti iš tos e, ekonominės naudos. Bet čia vėlgi reikia kalbėti apie švietimą, apie galimybės gauti patikimą informaciją. Ir atitinkamos tarnybos dirba šiuo klausimu ir privalo dirbti. Nes aš manau, kad internetas jokių būdų nepanaikina mūsų teisės į privatų gyvenimą. Dėkuoju. Ačiū ir baigiant pasisakymų raundą, ponė Maro. Labai ačiū. Norėčiau atsakyti kolegį iš Vengrijos. To have, um, um... Ar galime pasitelkti internetą, kad padėtume tėvams, vaikams ir vyresniems žmonėms? Manau, kad taip. Pateiksiu pavyzdį. Butane lankiausi ir internetas buvo pasiteltas e, bendruomenės centrams kurti, kur galėtų lankytis motinos su vaikais, gauti tam tikras švietimo paslaugas, taip pat paslaugas pagyvenusiems žmonėms, e, skleisti gerąją praktiką. Bendruomenės centrai pasitelkia internetą, kad e, sukviestų žmonės ir teiktų jiems mokymo paslaugas. Štai tokios galimybės egzistuoja, jos greuna kliūtis. Kitas pavyzdys. Esate dirbanti moteris, turite vaikų, galite lankščiai elgtis su savo laiku, dirbdama iš namų ir mūsų kompanija tai leidžia jums nenustatoma prievalė atvykti kiekvieną kartą į darbą. Ir dirbanti moteris, jos vyrų išvyka, išvykus į darbą ryte, gali likti namuose ir dirbti iš namų. Tai vadinama lankščių darbo laiku, kai neprivaloma vykti į ofisą. Mūsų kompanija tai propaguoja. Ir paskutinė pastaba apie struktūrinius dalykus. Motinystė, tėvystė ir vaikai tai yra vienos sistemos dalis. Galimybė išeiti vaiko auginimo atostogų turi būti suteikiama ir tėvui, ir motinai lygiai. Jie taip pat neturėtų jaustis, kad išėję vaiko auginimo atostogų pakenkia savo darbui, savo karjerai. Taigi bendruomenės centrai, taip tai įmanoma, internetas gali padėti tai įgyvendinti ir bendruomenės centrai gali būti naudojami ir kaip švietimo centrai. Ačiū. Ačiū, na jau ir visiškai baigiant diskusiją, suteiksiu dvi minutės poniai Reint, e, kaip pranešėjai. Na, man nereikės dviejų minučių, aš norėjau padėkoti mūsų viešnioms. E, tikrai labai įdomias mintis jos išsakė, aš noriu visus pakviesti spalio 22 į konferenciją šią temą. Ja organizuoja mūsų frakcija, tačiau visi norantis gali joje dalyvauti ir mes vėliau taip pat rengsime vakarienę visiems, kurie domisi šią temą. Vėliau būsite pakviesti oficialiai, tačiau norėjau pasinaudoti progą visus pakviesti jau dabar. Sėkmingų visiems diskusijų. Ačiū. Na, o dabar darysime pertrauką ir susirinksime po pietų trečią valandą.